Baigiame svarstymą, balsuosime po sekančių diskusijų. Kitas klausimas. Pastarojo meto priemonės, kuriomis siekiama buvimą LGBTI laikyti nusikaltimu. Pirmiausiai žodis ponui Romeva įrueda pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Visi žmonės gimsta laisvi ir turėdami tas pačias teisės. Visos, kiekviena valstybė turi e, prievolę užtikrinti teisės, taip pat ir nediskriminaciją dėl lytinės orientacijos. Būtent todėl labai svarbu E, kad daugiau negu 67 valstybėse e, tų, tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai yra e, kriminalizuojami. Ir daug, pavyzdžiui, Jugandoje buvo tokie asmenys nuteisti septyniems metams kalėjimo arba Nigerijoje netgi mirties bausme pagal šariato teisę. Šioje rezoliucijoje mes uh, smerkėme dar didesnį kriminalizavimą tokių asmenų ir manome, kad lytinė orientacija yra asmens kompetencijoje ir tai šitą teisę turėtų būti tvirtinta konstitucijose. Mes kreipėmės į 67 šalis, kad jos liautųsi kriminalizavusios tos pačios lyties asmenų santykius. Ypatingai Ugandos prezidentą kreipėmės, kad jisai nepasirašytų uh, atitinkamo dokumento ir taip pat prašome, kad komisija ir taryba e, per sekančią kotonau susitarimo e, peržiūrą įtrauktų atitinkamą nuostatą dėl e, pagarbos ar, ar lyt, nediskriminavimo lyties pagrindo, lytinės orientacijos pagrindų. Ačiū ponas Stenokas, minutė. Nors gėjų teisės ES gerėja, daugelis pasaulio šalių atrodo nuo šios darbo tarkės atsitraukia ir stiprina diskriminaciją. Ironiška tai, kad Indijoje ir Afrikoje e, tos taisyklės, tie įstatymai yra kolonijinės kilmės, kurias jos yra įvedę europiečiai. Gėjai e, yra kultūros dalis e, nuo seno ir, aišku, vyriausybės gali priminėti savo įstatymus, tačiau jos neturi teisės persekioti baudžiamojo proceso metu nekaltų žmonių, kurie nori tik tai e, gyventi alternatyvų privatų gyvenimą. Mes turime remti LGBTI bendruomenės, dirbti su partneriais pasaulyje, turint galvoje ypač e, Ugandos svarstomą įstatymą ir Nigerijos ketinimus laikyti tokį elgesį e, baudžiamojo nusikaltimu. Ačiū, ponė Tanokai. Ponas Hakė, pusantros minutės. Ačiū, pirinkė, komisarė, kolegos. Nors jau dabar susidurime su daugeliu iššūkių įvairiuose pasaulio šalise, LGBT žmonės E, susidūrė su banga įstatymų, kurie jų elgesi laiko nusikaltimu, tai yra riboja žmogaus teisę. Labai nerima kelia tai, kad šiame parlamente e, surinkti pakankamai žmonių, kad būtų pasmerktos grėsmės prieš LGBTI asmenys. Man atrodo, kad tai yra gėda Europai. Ir netgi daugiau, vis daugiau e, parlamento narių čia atsisako pasmerkti Rusiją dėl jos pozicijos, dėl LGBT žmonių per olimpinės žaidynės. Tai nuvilia, ypač turint galvoje tiek e, atvejų, apie kurios praneša mums piliečiai. Kai vyriausybės, įskaitant Niderlandų e, vyriausybę, parodo savo tikrąjį veidą, e, nusiūsdamos, kaip galima, didesnę delegaciją Maskvos į Rusijos olimpinės žaidynės, turime pasakyti, Pone Putinai, tai nėra propaganda, kalbėti apie tai galima, jūs tai turėtumėte žinoti. Olimpinis komitetas jau apgailestauja, kad pasirinko Rusiją olimpinėms žaidynėms. Ir aš apgailestauju taip pat. Aš manau, kad šis parlamentas, visi mes individualiai turime užtikrinti, kad pasiektume balansą, pakeistume tą e, tiekmę LGBT žmonių naudai. Nes LGBT žmonių teisės yra taip pat žmonių, žmogaus teisės, kurias turime saugoti. Ačiū, ponės Hakė. Toliau pusantros minutės, ponė De Kaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. 78 e, pasaulio valstybės ne, nepripažįsta e, LGBT žmonių teisių, nes už tokius santykius grėsia kai kur mirties bausmė. E, Afrikoje, Burkina Faso, Čadė, Beninė, Centrinė Afrikos Respublikoje, Konge, e, Bisau Gvinėjoje, Ekvatorijoje, Madagaskare, Malyje, Nigerija, Ruandoje, Pietų Afrikoje e, dviejų suaugusių tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai yra neteisėti. Tai yra pagrindinių uh, kitos grupės žmonių teisų pažeidimas. Uganda ir Nigerija. Taip pat ir Rusija, taip pat draudžia netgi kalbėti apie homoseksualumą. Nigerija ir Uganda e, rengėsi priimti įstatymus, kuriuose bus kurstoma neapykanta prieš tos grupės asmenys, pas, pas homoseksualius asmenys. Raginame Europos institucijas el, elgiantis taktiškai ir išmintingai peržiūrėti kotonų susitarimą, mąstant apie šį aspektą. Kaip jau sakiau, tai yra pagrindinės teisės, kurias gimė, gina kairieji, bet teisės yra vienodos ir kairėje, ir dešinėje. Ačiū. Ačiū. Pone Dekaiser, dabar ponė Sausa dviems minutėms. Ačiū. Indija pakeitė savo įstatymus dar kartą ir ten e, homoseksualumas yra e, baudžiamasis nusikaltimas, Ugandoje priimti atitinkami įstatymai, o Nigerija taip pat vėl imasi priemonių prie, prie, prieš LGBT žmonės. Rusijoje taip pat priimtas įstatymas nukreiptas prieš LGBT grupės asmenų propagandą. E, homoseksualų persekiojimas Rusijoje e, tęsiasi. Ispanijoje taip pat prieš šiuos žmonės e, stiprėja priešiškas nusiteikimas. Portugalijos parlamento dešinieji vykdo kampaniją, siekdami apsunkinti LGBTI e, žmonių teisės. E, atrodo, kad vienintelė teisinga kabutės orientacija yra heteroseksualumas. Daugelie šalių numatytos ilgos įkalinimo bausmės už homoseksualius santykius tarp tos pačios lyties asmenų. Jų gyvenimą tokie įstatymai daro neįmanomu. Tokį požiūrį reikia atmesti, jis yra viduramžiškas. Mes visi esame lygus, visi gimstame lygus Ir mintis, kad kažkas ne iš šeimos narių įgyja teisę kištis į šeimos reikalus, jeigu tai yra LGBTI žmonės, yra neįsivaizduojama. Taip pat e, Europoje, Portugalijoje ir kitur turime priešintis šiai fobijai nukreiptai prieš šios žmonės. Nepamirškime, kad mūsų visų teisės yra lygios. Ačiū, ponė Sosa. Dabar ponas Preda. Ačiū pirmininkė. EPP frakcija pasisako prieš bet kokią diskriminacijos formą. Etninė, rasinė, lytinės orientacijos pagrindų. Mūsų nuomonė žmogaus teisės yra universalios, bet aš nepasirašiau bendrosios rezoliucijos susijusios su mūsų svarstoma tema. Mes manėme, kad šita rezoliucija labiau nukreipta į rinkimus ir ši rezoliucija nėra nukreipta į konkrečias labai skubius atvejus, kaip būdavo anksčiau. Kita vertus, kaip ir mūsų kolegos iš kitų politinių frakcijų, mes esame susirūpinę tuo, kas vyksta Rusijoje, Nigerijoje, Ugandoje ar Indijoje. Mes reikalaujame Jugandos prezidentą e, pakeisti 450 baudžiamojo kodekso straipsnį, e, pagal kurį homoseksualų santykiai yra nusikaltimas. Taip pat Nigerijos prezidento prašo 240-270 Nigerijos būdžiamo kodekso straipsniai e, pakeisti, nes šiuose straipsniuose irgi yra kalbama apie tos pačios lyties asmenų lytinius santykius. Mes taip pat džiaugiamės, kad Indijos vyriausybė kreipėsi į aukščiausiai straips, e, teismą, e, prašydama e, peržiūrėti 370 BK straipsnį, pagal kurį Indijoje yra draudžiamas homoseksualumas. O dėl Rusijos gal aš čia sustosiu. Ačiū. Dabar frakcijų vardu pirmiausia ponas Kelis vieną minutę gerai, kad Europoje nediskriminuojami žmonės seksualinės orientacijos pagrindų. Manau, kad e, požiūris pamažu keičiasi ir gerėja žmonės e, teismai pagal jų vertę, o ne seksualinę orientaciją. Tačiau mes turime dirbti, kad tokias vertybės paplistų visame pasaulyje. Tačiau matome, kad kai kur situacija blogėja, ypač kaip e, čia buvo minėta Ugandoje ir Nigerijoje, kur LGBT asmenys yra E, daromi nusikalteliais ir turime padaryti, panaudoti savo įtaką, kad tie įstatymai būtų atšaukti. Aišku, mes turime e, tam tikrų galių per savo pagalbą toms šalims pasiekti, kad taip ir būtų. Dabar Europoje Rusija šiuolaikinė supervalstybė, e, tačiau ji taiko tokį siauraprotišką požiūrį į homoseksualumą, seksualumą, ypač vadovaujant ponui Putinui. Aš aišku džiaugiuosi, kad ne visos šalis tam pritarė ir atsisako vykti į olimpinės žaidynės Rusijoje. Ačiū. Ačiū, ponia Keli. Pane Gomeš, vieną minutę. LGBTI asmenų e, laikymas nusikaltėlės Nigerijoje, Ugandoje, Rusijoje ir panašiose šalise yra didžiulis, didžiulė grėsmė pagrindiniams žmogaus teisėms, žodžio laisvai, asmenio gyvenimo laisvai. Tai yra e, aiškiai diskriminacija tų žmonių ir jų rėmėjų atžvilgių e, įvairiose šalise. Na ir tai, žinoma, pakerta visas pastangas kovoti su živ AIDS. Turime pasmerkti tokias teisinės priemonės prieš LGBT asmenys tose šalise ir reikalauti, kad tokie e, įstatymai, kurie diskriminuoja tokius žmonės, būtų atšaukti. Taip pat e, šalis kotonų partnerės yra patrinosios panašius teisės aktus ir savo santykiuose su tomis šalimis turime į tai atkreipti dėmesį ir raginti jas e, gerbti pagrindinės teisės. Visą tai reikia atminti, kai bus kalbama apie kotonų sustarimo peržiūrą. Ačiū, ponia Gomes, toliau ponas Benjamina. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu šią rezoliuciją, nes tendencija yra e, nerima kelianti e, tendencija. Septynios šalis numato mirties bausmę už e, sutartinius santykius tarp tos pačios lyties asmenų. 28 šalis tai laiko nusikaltimu. Ponas Kešmanas e, minėjo šiandien šįryt kotonų sustarimo svarbą. Na, šis sustarimas yra skirtas mažinti skurdą Afrikoje, todėl aš nemanau, kad tai e, panaikinti sustarimą yra geras sprendimas, tačiau komisija turi padaryti kur kas daugiau. Ne tik darydama e, spaudimą per diplomatinius santykius ir prekybos santykius, ar panaudodama kotanų sustarimą tam spaudimui daryti, bet ir kurdama pajėgumus ir vystimasios pagalbos projektus teikdama. Vienas pavyzdys iš e, Birmingimo LGBT e, bendruomenės. Europos komisija turi pasinaudoti tokiais e, pavyzdžiais ir plėtoti panašius projektus besivystančiame pasaulyje. Ačiū. Pusantros minutės žodis poniai Kornelisen. Ačiū pirmininkė. Visos akis nukreiptos į olimpinės žaidynės Rusijoje ir nebe priežasties. Tačiau situacija blogėja kitose žemynuose. Afrikoje, Ugandoje prieš mėnesį buvo patrintas e, homoseksualumo įstatymas. Turėjau galimybę susitikti su aktyvistais iš Ugandos, tai yra drąsiausi žmonės, kuriuos pažįstu ir jie e, maldavo mūsų pagalbos. Nigerijos senatas patvirtino įstatymą, pagal kurį LGBTI žmonių veikla yra baudžiamasis nusikaltimas. Netgi Indijoje aukščiausiojo teismo sprendimu homoseksualumas vėl tapo nusikaltimu. Aš tikiuosi, kad tokios tendencijos, kaip pastarai dešimtmetį Indijoje, e, turėjo užtikrinti didesnę pagarbą žmogaus teisėms, tačiau automatiškai tai neįvyksta. ES pačiai reikia daug nuveikti, užtikrinant LGBTI e, žmonių teisų sklaidą. Tai numatyta sutartise, mums numatyta priemolė padėti e, tiems, kurie susiduria su e, represijomis. Ir čia kalbame ne apie ekonomiką, o apie ES vertybės. E, lygybės vertybės turi būti pamatinė vertybė mūsų santykiuose su Uganda, Nigerija, Indija ir be abejo Rusija. Raginu visas ES institucijas padaryti viską, kas yra jų galioje, kad pasiektų, jog homoseksualumas nebūtų baudžiamuoju nusikaltimu niekur pasaulyje ir kad būtų užtikrinta šios grupės e, žmonių teisų sklaida. Ačiū, ponė Kornelisen. Dabar vienai mintis ponas Kleis. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau už tradicinės šeimos vertybės, esu dviejų vaikų tėvas ir mane kartais stebina tai, kaip e, su, su kokiu entuzijazmu LGBTI žmonės bando užsimti šviečiamąją veiklą ir, ir mm, aš laikau tai skandalinga, kad 2014-aisiais e, kas nors susidurtų su būdžiamosiomis sankcijomis tik dėl to, kokie jie yra gimę. Homoseksualumas yra būdžiamoji nusikaltimų daugelie šalių, bet daugiausia islamo valstybėse. Ir to fakto ignoruoti negalime negalime netgi e, atlikti kultūrinės palyginamosios analizės, reikia pažvelgti ir verti, į faktus ir vertinti juos, nes tai būtų pirmasis teisingas žingsnis bandant e, svarstyti šias problemas. Ačiū ponas Kles, toliau vienam tai ponė Geringerdė Udenberg. Ačiū pirmininkė. 78 šalyse visame pasaulyje tos paties lyties suaugusių žmonių savanoriškiltiniai santykiai yra kriminalizuoti, kai kuriuose netgi baudžiama mirties bausme. LGBT žmonės labai dažnai diskriminuojami daugybėje šalių, taip pat ir patiria smurtą. E, labai daug kur galioja labai. Pavyzdžiui, Jugandoje, Indijoje arba Nigerijoje galioja labai griežti įstatymai. Žmogaus teisės yra visuotinės, todėl jos turi būti užtikrintos nepaisant to, kokio kokios rasės ar etinės priklausomybės tas žmogus yra. Todėl ES turi daryti viską, kad užtikrintų nediskriminacijos e, dėl lytinės orientacijos principą. Komisija, e, išorės veiksmų taryba ir valstybės narės turi atsižvelgti į šias teisės ir Taip pat ieškoti sutarimų su tomis šalėmis, kurios nepaiso šios teisės. Ačiū dabar, ponas Kešmanas, minutė. Ačiū pirmininkė. LGBT e, asmenų kriminalizavimas yra baisus. Per pastarąsias 48 valandas 12 e, žmonių Nigerijoje buvo sulaikyti jų namuose vien dėl to, kad yra gėjai. Ir jie paprasčiausiai buvo įkalinti vien dėl to, kad jie yra gėjai. E, Katamano susitarimas yra be galo svarbus ir būtent šitą situaciją įrodo jo svarbą, nes nėra jokio dialogo susijusio su LGBT asmenų e, nediskriminavimu. 26 straipsnis susitarimo, e, jame būtent ir kalbama apie smurto nenaudojimą prieš tokius asmenys. Mes turime neužsimerkti ir rimtai žiūrėti į tokius nuolatinius pažeidimus. Komisija turėtų pradėti trečią peržiūrą ir taip pat apsvarstyti mūsų bendradarbiavimą e, su tomis šalimis. Galiausiai, gerbiamas pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad jeigu mes paukosime Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, sako, ačiū kolegė Kešmenai, dabar spontaniški pasisakymai. Pone Rypot. Puhemies, e, ihmisen. Pone pirmininkė. Žmogus yra neliečiamas Mes visi turime tas pačias e, teisės, kalbant apie lytinę orientaciją, ir negalime susitaikyti, kad būtų e, raginama e, neapykantas smurtas prie žmonės dėl jų lytinės orientacijos. Nemažai šalių e, homoseksualumą dar laiko baudžiamuoju nusikaltimu, kai kur netgi numatyta mirties bausmė. Ugandoje ir Nigerijoje buvo neseniai patvirtinti įstatymai. Šiuo klausimu taip pat ir Rusijoje, kur, homoseksualumą, kur kalbama apie homoseksualumą propagandą kaip apie nusikaltimą. Taip siekiama įbauginti žmonės ir e, sumenkinti jų teisės. Mes Stebime, kad vis dažniau pasitaiko smurto protrukiai ir mūsų visuomenėse susijęs su uh, lytinė orientacija. Turime kitą žmogų gerbti, nes visi turime vienodas teisės. Ačiū ponė Repo. Baigėsi pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio ir dabar žodį suteiksiu komisijos nariui ponui Kalas. Cheers. Pone pirmininkė, Europos komisija pritarė parlamento šeštam nerimui dėl LGBTI asmenų veiksmų kriminalizavimo, kaip rodo pastarojo meto pavyzdžiai, lyties identiteto klausimai naudojami kaip pretekstą žmogaus teisų pažeidimui. LGBTI asmenys patiria persekiojimą, diskriminaciją, neteisingą elgesį ir smurtą savo atžvilgiu įvairiose pasaulio dalise. Daug valstybių kriminalizuoja tos pačios lyties saugusiųjų santykius ir paskutinis pavyzdys, e, taikantis represinės, e, represinius teisės aktus, yra Nigerija. Nemažai valstybių netgi numato mirties bausmę ir pastarojame metu mes matėme nerima keliančių pavyzdžių, kuomet vėl iš naujo kriminalizuojami santykiai tarp suaugusių tos pačios lyties asmenų. Tai netitinka tarptautinės žmogaus teisų, tarptautinių žmogaus teisų įstatymų ir e, kartais yra kriminalizuojama vieša diskusija apie homoseksualumą. Tai yra nepaaiškinamas žodžio laisvės, e, asociacijų ir susirinkimų e, laisvės ribojimas. Kaip žinote, 13 metų 24 birželio taryba patvirtino gairias, kaip E, leisti e, žmogaus teisės, teismės naudotis e, visiems žmonės, viskaitant LGBTI asmenys. Tai yra mūsų žmogaus teisų politikos šerdis ir numato įvairias priemonės per ES išvės veiksmus. Ir vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė, birželio mėnesį teikdama pareiškė, kad e, ragina Rusijoje e, pakeisti įstatymus Indijoje taip pat, o 20 gruodžio kalbėjo apie antihomoseksualumo įstatymus Ugandoje ir e, neseniai visai apie tokį pat panašų įstatymą Nigerijoje. LGBTI teisės, teisų klausimas keliamas politinės ir žmogaus teisų dialogose su trečiosiomis šalimis, įskaitant Rusiją ir Nigeriją. Ar mes ir toliau remiame pilietinę visuomenę, panaudodami Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Dar 5 milijonai eurų skirti pasiūlymams, kaip apsaugoti LGBTI teisės. Šie pasiūlymai pradėti paskelbti 13 metų vasarą ir bus baigti šiais metais. Žmogaus teisų užtikrinimas, e, aišku, gali sukelti tam tikrų įtampų mūsų santykiuose su trečiosiamis šalimis, tačiau tai nereiškia, kad turime tylėti. Turime kalbėti garsiai ir negalime tylėti. Dėl 26-ojo kotonų susitarimo straipsnio sustabdymo, manau, kad komisijos pozicija yra tokia. Reikia išbandyti visas kitas galimybės padaryti įtaką E, kitose šalise prieš panaudojant paskutinį, paskutinę e, ir tokią stipriausią priemonę. Labai ačiū. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Ačiū komisijos nariui Kalasui. Baigiame šią diskusiją. Pateiktos e, šešios rezoliucijos. Diskusija baigta. Ir balsuosime netrukus. Taigi, Dabar balsavimas dėl situacijos Kambodžoje ir Laose. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos.